dėl pasiūlymų dėl tam tikrų tipų bendrovių metinio ataskaitų nuostatų dėl mikrosubjektų. Ponas Lenė, jums keturiems minutėms žodis. Ponios ir ponai, pranešimas yra projektą, kurį parlamentas jau keliarius metus tikisi uh, apsvarstyti ir priimti uh, Iš tikrųjų, kalbame apie labai mažas įmonės ir, ir Jos įdarbina labai nedaug darbuotojų, pagaliau jų apyvarta yra labai nedidelė ir apskritai ten gali būti e, koks kepėjas ar gali būti remonta, kokios rem, remontuojantis būtus žmogus turintys įmonė ir taip toliau. Ir iš tikrųjų jau kelis kartus mes kalbėjome apie tai ir man atrodo kad 2008 metais buvo pranešimas, bet mes nesugebėjome su dėryba susidėrėti ir tuo metu rezultatų nepasiekėme. 2008 metais parlamentas vieningai priemė rezoliuciją ir kreipėsi ją į komisiją, kad galėtų atsirasti galimybę ir iš tikrųjų mikro įmonėms reikėtų palengvinti gyvenimą galima nu jų nuimti, nereikalinga naštą patekti tiek finansinio ataskaitų. Iš tikrųjų, Europos komisija kreipėsi iš toje grupę, e, kad galima būtų mm, administracinius sunkumus, kiek nuimti nuo mikro įmonių ir mikro įmonėms dėl to gyvenimas pagerėtų. Galima būtų sutaupyti 6,7 milijardus eurų, tai atitinkamai mikroįmonėms yra labai didelės sumos. Ir komisijos pasiūlymas, man atrodo, yra geras, tai yra galimybė ES sumažinti biurokratiją ir jau tai yra labai svarbu. Ir aš manau, kad yra daugiau priežasčių dėl kurių akivaizdu, jog pasiūlymas yra geras. Aš norėčiau priminti dar 79 metus, todėl kad tada kalbėjome apskritai apie smulkesias ir vidutinės įmonės, tada apskritai net negalvojome apie mikro įmonės, bet mikro įmonės buvo vienos iš tų smulkiųjų įmonių. Ir todėl taisyklės, kurios buvo sukurtos tada, e, tinka tinka ir dabar. Tik tai tas, kad mikro įmonėms e, turėtų būti taikomos kiek kitokios taisyklės, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mikro įmonėms reikia paskolos, tai tos visos finansinės ataskaitos vis tiek joms nepadeda gauti tą paskolą, jeigu jos nepatenkina kitų sąlygų. Na dabar pasižiūrėkime, koks yra tų įmonių likvidumas, pagaliau pažiūrėkime, koks yra jų grinųjų pinigų srautų um, greitis. Tai iš tikrųjų mes puikiausiai žinome, kad balanso ataskaita yra nedaugiau kaip momentinis vaizdas. Tai iš tikrųjų <laughs> jokių būdų nepadės. Dabar konkurencingumo mes taip pat nesuprasime iš jų. Ir žinau, kad lobistai mums teigia, jog mikro įmonės iš esmės dažniausiai net nedalyvauja tarptautinėje priekyboje. Tai daugiau vietoje dirbantys verslininkai. Ir dėl to Labai gerai, kad apskritai egzistuoja, žinoma, vidu, vadinama vidaus rinka Europos Sąjungoje, bet mes daugiau apie tai galvojame, kalbėdami apie tarptautinę priekybą. Čiagi daugiausia mikroįmonės veikia kiekvienoje atskiroje valstybėje narėje. Ir todėl aš labai skatinu patvirtinti pranešimą ir leisti tarybai imtis darbų. Ir aš tikiuosi, kad, sakykime, kvalifikuota mažuma visiškai sumažės ir galima bus priimti reikalingus sprendimus. Komisaras Barndy, ponė pirmininkė, pirmiausia, norėčiau abiems pranešėjams padėkoti už darbą. Ponas Lėnė, ką tik kalbėjo Jis nudirbo didžiulį darbą ir ponas Dirkas Terpas taip pat. Buvo minima komisijos direktyva. Norėčiau pasakyti, kad tai tinkamai atsiliepia Europos parlamento lūkesčius. Dokumento data yra gruodžio mėnesio 18 diena. Ir būtent šiame dokumente yra kalbama apie tai, kad iš apskaitos direktyvų e, taikymos ryties yra išbraukiamos mikro įmonės. E, ką tik buvo minima, e, kad, ką tik buvo minima, kad ta pozicija yra teisinga ir parlamentui tinkama. Pona Štobė apie tai be kita ko yra kalbėjęs savo dokumentuose. Tai štai kokia yra susiklošiusi padėtis. Kodėl ši priemonė yra tokia svarbi? Šis siūlymas turi leisti valstybėms narėms padaryti žymiai nuoseklesnius reikalavimus, kurie E, dėl duomenų teikimo yra taikomi mikro įmonėms. Tai turėtų padėti žymiai sumažinti tuos kaštus, kuriuos patiria mikro subjektai veikiantis rinkoje. Žinome, kad bus sutaupyta iki 6,3 milijardų eurų. E, net jeigu tos tie kaštai sutaupyti ir būtų mažesni, manyčiau, kad tai taip pat rodytų, jog yra verta priimti tokį sprendimą, kuris mikrosubjektų gyvenimą palengvintų. Būtent dėl to aš siūlyčiau, kad e, šio, e, šis siūlymas, šio dokumento siūlymas būtų greitai priimtas ir patvirtintas. Jau priimant apskaitos direktyvas buvo keliamas šis klausimas, ekon komitetas apie tai yra kalbėjęs. E, klausimas buvo keliamas, neturint tokių nuostatų, kurios įsigalėtų praktikoje ir mikro įmonėms e, būtų taikomi kitokie reikalavimai. Norėčiau užtikrinti tuos, kurie nerimauja dėl trijų dalykų. Pirmiausia, šiame siūlyme valstybėms narėms suteikiama galimybė pasirinkti. Jos galės e, pasirinkti šias naujas priemonės arba ne. Jos galės ir nekeisti savo nacionalinių teisės aktų, jeigu to nenorės. Antra, norėčiau pasakyti, kad siūlymo tikslas yra supaprastinimas ir taip pat subsidiarumo principų įtvirtinimas. Svarbu, kad mikrosubjektai suprastų, kokia situacija yra rinkoje. Mes pirmiausia turime neprimesti taisyklių e, priimtų ES lygių, jeigu tai nėra būtina. Nes kartais tos pirmiosios taisyklės gali pasirodyti netinkamos. Ir trečia, nėra siekiama e, mikrosubjektus atleisti nuo bet kokios prievolės tvarkyti buhalterinę apskaitą ir teikti duomenis. Jūri komitete šiuo klausimu buvo suformuota labai aiškiai pozicija. Tos mikro įmonės turės turėti dokumentus, kur aiškiai matyti jų įvykdyti sandorį ir jų finansinė padėtis. Tai štai įvadui norėčiau pasakyti tiek ir norėčiau paskatinti Europos parlamentą paremti šį siūlymą ir kad būtų galima tą sprendimą kuo greičiau priimti. Aš manyčiau, kad Europos parlamentas gali pasiūsti labai aišku signalą ir tai padės šio klausimo sprendimui. Klausimas bus įspręstas greičiau. Tas e, teisės aktų supaprastinimas, taisyklių supaprastinimas šioje srityje yra visų mūsų prioritetas. Aš norėčiau, kad iš tiesų tie mikrosubjektai veikiantis rinkoje galėtų pasinaudoti tais privalumais, kuriais galės pasinaudoti dokumentų įsigaliojus. Ačiū. Εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, ο κύριος Στέρξ, για ένα λεπτό. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Starks minutę. Ačiū, panas pirmininkė. <clears throat> Na, aš džiaugiuosi, kad galėjau pateikti ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto nuomonę plenariame posėdė, nes tai ne visada pavyksta. Aš tikrai sutikinęs, kad reikia mažiau administracinės naštos mikrosubjektams. Reikia tikrai atskirti mažas ir stambias įmonės. Mes manome, kad vis tik tai tikslas nebuvo čia pasiektas, nes jei nėra reikalavimo metinės ataskaitas teikti, tai mažai vidutiniai įmoniai bus sunku e, gauti informaciją apie jo fina, komercinius partnerius. Yra įvairių skirtumų valstybės narėse ir aš galvoju, kad tai nėra tinkamas dalykas mikrosubjektams, kurios nesispecializuojasi bendrijos e, valdymo dalykuose. Mums reikėtų išsamaus poveikio vertinimo. Nenorime, kad būtų kalbama tik tai apie vien tik tai teigiamas priemonės. Reikia pagalvoti ir apie neigiamą poveikį. Mes turime pagalvoti apie įmonių teisų direktyvą. Galbūt čia reikėtų padaryti tą atskirimą. Ir taip pat reikia reikia atskiros direktyvos privalomos visoms valstybėms narėms, kad būtų tinkamas administracinis supaprastinimas realus. Ačiū, ponas Vefka. Ponius ir ponai. Na, mes puikiai žinome, kaip atskirti mažą įmonę nuo mikro įmonės. Mikrosubjektas nėra įmonė tam tikrą prasme tikrąją to žodžio prasme. Ir žinome, kokios tikrai mokes, su kokiamis mokesčių biurokratijos problemams susiduria mikrosubjektai. Ir ką tai reiškia iš tikrųjų? Kad per, na, veiklos metus susivokėme, kad kai kurios kai kurios įmonės e, atsidūrė prie E, žūties lenkščio, joms gal tik 50 procentų tikimybės išlikti yra. Praėjus tik metams po įsikūrimo. Giname šio dokumentu sumažinti administracinės kliūtis ir tai yra tinkamas svarbus dalykas, tačiau yra dar kitų svarbių dalykų. Negalima pasakyti, kad norime supaprastinti administracinius formalumus. Reikia taip pat aptarti ir prievolių klausimą. Mikrosubjektams, e, prievolių mikrosubjektams vesti buhalterinę apskaitą. Ir taip pat, kaip bus sumažinti kaštai tos apskaitos, buhalterinės apskaitos mikrosubjektams. Supaprastinti formalumus E, supaprastinam e, tuos visus formulumus, turime pagalvoti apie finansinio ataskaitų klausimą. Negalima taikyti tų pačių standartų kaip stambioms įmonėms. Komet yra tarptautinės taisyklės, jos aišku padeda sumažinti sąnaudas. E, ir jeigu kiekvienam dalykui kūriama atskira taisyklė, tai sąnaudas didina. Kai sveriame visus už ir prieš, matome, kad kai kurios prievolės tikrai nebus naudingos. Ir atsižvelgiant į krizės e, laikotarpį reikia imtis tam tikrų priemonių, kad mikro subjektams nebūtų dar labiau pakengta, nes ne jos sukėlė visą šią krizę. Ačiū. Ačiū, ponas pirmininkė panas komisijos nariai, mėly kolegos. Kaip pranešėjas pareiškė, šis direktyvos siūlymas e, vadovavosi parlamento nuomonė, parlamento balsavimo rezultatas. Tačiau mano frakcija kritiškai nusiteikusi šio siūlymo atžvilgių, nes šis siūlymas gali pakengti tiems, kuriuos mes norime paremti. Siekiame palengvinti įmonių naštą, tačiau galime tuo pačiu pabloginti tą skaidrumą, kuris yra būtinas jų įmonių veiklai ir, ir stabilumui. Visų pirma, noriu pakalbėti aiškiai apie tas ribas taikomas ir tuo, ką mes vadiname mikrosubjektais. Tai yra mažos įmonės, kurios, e, kuriuose dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir mažiau nei milijono eurų per metus apyvartos turi. Tai yra nemažai įmonių. Galbūt tai yra vietinės įmonės ir galbūt jos nelabai dalyvauja bendrijos rinkoje, tačiau tai nereiškia, kad joms nereikia apskaitos taisyklių ir kad tos apskaitos taisyklės nebus joms kliūtis toms įmonėms, tiems mikrosubjektams, kuomet jie norės kalbėti su bankais, su kitomis institucijomis e, ir panašiai. Taigi, apskaitos taisyklės bus primestos toms mikro įmonėms ir galbūt jos netgi daugiau kainuos nei tradicinėms įmonėms, e, jei jos norės atitikti tuos kriterijus, kurie, kurie čia yra iškelti. Aš čia nematau pažangos. nes apskaitos taisyklės yra e, įvedamos ne bendrijos lygio kiekvienai šaliai atskirai. Kyla daug klausimų ekonominių, e, ekonominių atžvilgių, lygybės atžvilgių, e, teisų atžvilgių. Taigi, be abejonės, apskaitos prievalius paprastinimas mažoms vidutinėms įmonėms yra būtinas dalykas. Beje, trys iniciatyvos to siekia kad tai, pavyzdžiui, tas šiandien mūsų aptariamas siūlymas arba IFRS arba ketvirtosios ir septintosios apskaitos direktyvų peržiūrėjimas, kurios, dėl kurių Europos komisija greitai turės pateikti siūlymus. Šių pasiūlymų mes jau laukiame. Na, buvo pažadėta, kad jie bus pateikti dešimtaisiais metais, terminas atidėtas, tačiau aš nemanau, kad tas termino atidėjimas yra pakankama priežastis, kad dabar skubėtumėm ir darytumėm darbą tik tai vieną ranką. Šie visi mano minėti dokumentai turi tą patį tikslą, tačiau galbūt ein, jos įnaima skirtingais keliais. Taigi, ponas komisarė, reikėtų, kad įmonėms būtų daugiau aiškumo, kad jos gautų vieningą globalų atsakymą, kuri, kuris pale, kuris padės įvesti būtent tą supaprastinimo reikalavimą ir kurio taip reikia mikro įmonėms. Dabar šiuo metu akivaizdu, kad Europos komisija dėlse pateikti pasiūlymą dėl šios direktyvos ir kad tai kenkia mūsų visiems svarstymams šio klausimu. Noriu priminti, kad Europos komisija, norėčiau paskatinti Europos komisiją pagreitinti dialogą kuris dabar šiek tiek yra uždelstas visose institucijose ir kad būtų atliktas taip pat poveikio tyrimas. Ačiū, komisarė. Į kiriją Thain, jie trijų leptą. Pane Thain, tris minutės. Kolegos, aš kaip Aldas šešėlinė pranešėja aš net negaliu įsivaizduoti, kad galėčiau pasisakyti prieš pasiūlymą. Nu, juk tai yra iš tikrųjų mažos įmonės, tai mikro, mikro įmonės, mes nekalbam net apie eksportą. Labai prašau, ponė, palaukti ir labai prašau palaukti, aš tikrai jums žodį suteiksiu, bet vėliau. Atsiprašau, kad jūs nutraukėme, teskite, ponė. Taigi, nekalbame apie vidutinės įmonės, nekalbame apie įmonės, kuriuose dirba šimtas žmonių, kalbame tikrai apie visiškai mažas įmonės. Čia čia pat e, ant kampo esanti kepiklėlė ar kas nors dirbantis nam, vos ne namudininko darbą. Taigi, iš tikrųjų, e, smulkusis verslas, yra labai svarbus ir turėtumėme apsaugoti tokį verslą nuo nereikalingų administracinių ar biurokratinių sunkumų. Ir komisija pagaliau pateikė pasiūlymą, juk parlamentas seniai jo laukė ir dabar girdžiu žmonių pasisakymų, kad galbūt šito nereikia. Iš tikrųjų, tik kokio, kokie 7 procentai visų mikro įmonių užsima tarptautinę priekybą. Bet juk mes norime subsidiarumo principo, ko daugiau ES. Dabar egzistuojančios taisyklės labiau tinka kiek didesnėms įmonėms, o mes čia kalbame tikrai apie mikro įmonės. E, aš manau, jog mikro įmoniai prireikus paskolos, tai gal tada ir prireiks ataskaitų, pavyzdžiui, mm, paprastų ataskaitų vis tiek nepakaks, bent jau pagal bazelio taisyklės reikės parengti labai išsames ataskaitas. Ir, ir aš manau, kad nežinau, kaip dirba, to kad pati esu padėjusi tokioms mikro įmonėms renkti finansinės ataskaitas, iš tikrųjų tai yra labai varginantis darbas. Bet jeigu kokioje valstybėje yra toks reikalavimas pateikti finansinės ataskaitas kasmet dėl mokesčių, Tai, žinot, mane tas stebina. Aš ypatingai norėčiau kreiptis į socialistus. Aš manau, kad e, reikėtų labai protingai viską pažiūrėti ir aš manau, kad Lenė pateikti pasiūlymai yra labai išmintingi. Dabar ponas Hasteks norėtų paklausti klausimą. Prašau, klauskite. Bet jūs turite. Tris sekundės. Proposition... Pone Seks, jūs ar jūs manote, kad pasiūlymą reikia atidėti e, ir, ir vėl pradėti iš anksto, iš, iš nuo pradžių viską tyrinėti? Tai ir vien tam reikia sakyti ne? Pane Kaseks, jūs turite galimybę atsakyti. Supratau jūsų klausimą. Jeigu šis siūlymas būtų atmestas, tai tuomet siūlymas, prie siūlymų reikės dirbti toliau, reikės prie jo grįžti. Ir štai tuomet būtų galima, pažiūrėjau, atlikti poveikio įvertinimą. Kaip aš sakiau, mes nesame priešiškai nusiteikę, kad būtų supaprastintos apskaitos taisyklės mikroįmonėms. Jokių būdų ne. Mes žinome, kad pastarų metų buvo priimta tiek daug direktyvų įvairių priemonių, kad reikia peržiūrėti viską ir išsiaiškinti, kokia iš tiesų yra susikloščiusi padėtis. Mes manome, kad šis siūlymas nesupaprastina esamos padėties, tiesiog atsiranda dar mažiau saugumo įmonėms. Tik tiek. Ačiū. Ikirija Swinburne, vieną lepto. Pane Swinburne, vieną minutę. Ačiū. Man atrodo, kad atleisti e, įmonės yra gal ir nedėlus variantas. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad komisija turėtų geriau panagrinėtų, turėtų panagrinėti galimybės, kaip mikro įmonės, vidutinės ir vidutinio dydžio įmonės galėtų iš esmės sumažinti savo sąnadas. Aš manau, kad mūsų tikslas yra plačiau apriepti. Ir man atrodo, kad šitas pasiūlymas kelia šiokį tokį susirūpimą, todėl kad aprieptis nėra labai didelė. Ypatingai svarbu nepamiršti paramą, kaip tik dabar tokioje krizinėje situacijoje, mano rinkiminėje apylinkėje e, bus mikro įmonių, kurios labai apsižiaugs, jeigu bus priimtos tokios priemonės. Bet aš manau, kad mes turėtumėme geriau ir plačiau pažiūrėti. Ypatingai dabar, kai yra ekonominiai sunkumai, mes turėtumėme įmonėms padėti labiau. Ponas Dijon. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, paprastai aš džiaugiuosi, kai ES numato tam tikras taisyklės, bet ta, kad kartais jų būna per daug. Yra taisyklių susijusių, pavyzdžiui, su uh, sandorių sudarimu, konkursų rengimu, nuostatos susijusios su uh, metinėmis ataskaitomis yra reikalingos taisyklės, nes būtina užtikrinti skaidrumą, kai kalbame apie ekonomikos reikalus. Kai dėl mikro įmonių, dėl mikro subjektų veikiančių rinkoje administraciniai formalumai dažnai joms yra problema. Tad verta iškelti, iškelti tokį klausimą, kokie bus e, reikalavimai toms įmonėms. Ir toliau reikės metinės apskaitos ir jeigu norime, kad, to metinė, kad tos metinės sąskaitos būtų patikimus, reikės užtikrinti tinkamą jų kontrolę. Taip pat prireikus tam tikrų E, pavyzdžiui, paskolų toms įmonėms reikės, kad jos sugebėtų pateikti visus reikiamus dokumentus. Ir to gali atsitikti taip, kad iš įmonių pareikalauti nepavyks. Aš manau, kad čia mes kalbame apie tokią priemonę, kurios, kuri vis tik gali būti mikro įmonėms naudinga. Ir manau, kad tai gali ekonomikai tinkamai pasitarnauti. Ačiū. Now... Jungtinėje karalystėje yra 2,1 milijonai nedirbančių. 20 procentų jaunimo nedirba Jungtinėje karalystėje. Prancūzijoje 24 procentai jaunimo neturi darbo, 25 procentai Italijoje ir 39 procentai Ispanijoje. Neįtikėtina, didelės įmonės išmeta iš darbo negailestingai per pastaruosius dviejus metus ir toliau vyksta tas pats. Tai vienintelė viltis neturintiems darbo yra ieškoti darbo smulkėse ir vidutinėse įmonėse. Ir mikro įmonėms iš tikrųjų sunku yra sėkmingai dirbti dėl to, kad ES reikalavimai tiesiog stabdo jų augimą. Ir komisija pagaliau pasireng, pasirengusi padaryti kažką protingo, atleisti nuo, ben, nors nors kelių finansinių ataskaitų, nors kiek padėti mikro įmonėms. Jeigu tokios įmonės galėtų pasamdyti nors vieną papildomą darbuotoją, jau nors kiek išsispręstų nedarbo problema. E, e pana, e, ponas Saks e, ir kiti iš tikrųjų norėtų, kad e, be bendrovėms apskritai nereikėtų finansinių ataskaitų ir taip toliau. Bet mes turėtume, man atrodo, kad čia tik Aldė galėtų sugalvoti tokį dalyką. Bet, be, nu, gerai, Belgijoje yra vienas dalykas, bet aš vis tiek norėčiau priminti istoriją. Aš 86, prieš 86 metus Junktinė karalystė e, gynė Belgiją, o dabar aš manau, kad atėjo laikas Belgijai pagalvoti apie tai, kad nors truputėlį reikia apginti Junktinės karalystės ekonomiką. Panas Vėjo. Ne, panas Tarks, jeigu jūs galvojate, kad tikrai būtina, bet gal luktarkit minutėlę. E, ponas, dar, ponas Tarks, tai jums turiu klausimą, ar jūs jį primite? For what Britain did for us ką Britanija mums padarė prieš tiek daugelį metų, atsimename, bet norėčiau jūsų paklausti, jeigu mes paprašytumėme, kad komisija peržiūrėtų dvi direktyvas, kurios numatytos peržiūrėti šiais metais ir parengtų visą reikalingą pagrindą, ar iš tikrųjų nebūtų labe, la, didesnis supaprasimas, ar nepasiektumėme geresnių rezultatų. Taip, mažoms įmonėms reikia dabar, kad būtų sumažinti administraciniai e, apsunkinimai. Ponas Fejo, prašau. Ponas pirmininkė. Na, visų pirma, noriu pasveikinti Kolina Leiną su šio jo pateiktų pranešimu. Ačiū už tą tokį gebėjimą taip sklandžiai vesti dialogą ir už tuos įsitikinimus, kuriuos jis gina mikrosubjektų klausimas spręsdamas. Kaip tik būtent apie juos juk šiandien kalbame. Šitas siūlymas yra labai svarbus siekiant kovoti su krizės padariniais. Kalbame apie tai, kad norime atleisti mikro įmonės nuo e, brangi kainuojančių ir nereikalingų prievolių. E, ir išsaugomus tam tikrus e, mokestinės prievolės. Negalima vienodai traktuoti skirtingų įmonių, negalima vieningai traktuoti mažų ir stambių įmonių. Taigi, kaip tik atėjo laikas apginti smulkesias ir vidutinesias įmonės ne tik tai stambiasias. Reikia galų gale pereiti nuo žodžių prie veiksmų. Kaip tik čia mums pasitaikė proga apginti mažas vidutinės įmonės, pritaikyti joms paprastesnės priemonės, mažiau kainuojančias priemonės, kurios, aišku, padės užtikrinti daugiau darbo vietų ir prisidės prie šių įmonių augimo. Deja, Europoje labai daug mažų vidutinių įmonių dabar užsidarinėja ir kaip tik dėl šios priežasties nereikia liautis tengusis šiandieną. Šiandieninis pasiūlymas panašus į tai, kas buvo pateikta Portugalijos parlamente. Kaip tik dėl to aš kreipiuosi į Portugalijos kolegas, kad jie padėtų užlaikyti šią dinamiką ir neblokuotų taryboje šio pasiūlymo. Nežinome, kad Portugalijos būtent atstovai stabdo E, šio klausimo svarstymą taryboje. Nes mums reikia kovoti ne tik su krize, bet ir paprastinti e, e, visą naštą mažoms įmonėms. Pone Regner, dvi minutėm. Ačiū, panas pirmininkė. Mūsų siekiamas tikslas yra supaprastinti administraciją, sumažinti administracinę naštą ma mažoms įmonėms ir mikrosubjektams. Mes galime tik pritarti šitam siekiui, tačiau mikro subjektai negali būti traktuojami vienodai kaip stambios įmonės, kalbant apie mokė, e, apskaitos įsipareigojimus, apskaitos prievolės. Ar mes šiuo pranešimu tikrai pasiekėme tikslą? E, ponas Terks apie tai jau kalbėjo ir aš norėčiau taip pat pabrėžti tą patį dalyką. Mikrosubjektai ne visuomet yra tokie maži, kaip galvojame. Pavyzdžiui, Austrijoje Tai yra ribotos atsakomybės bendrovės. Ir kuriuose dirba mažiau negu 10 e, darbuotojų. Taigi, jeigu norime apriboti jų atsakomybę, reikia taip pat apriboti ir prievolės teikti metinė, metinės ataskaitas, pavyzdžiui. Taigi, bet negalime visiškai panaikinti visų prievolių, tam tikrų priemonių. Taigi mes manome, kad a, e, tam tikrais atvejais reikia tiesiog konstatuoti, kad reikia mažiau reglamentuoti. Ir tai reikėtų apsvarstyti ketvirtosios direktyvos peržiūrimo metu. Ačiū. Ponas Paška. Ačiū, ponas pirmininkė. Ekonominė krizė labai aiškiai parodė, kad Europa neišlaiko konkurencijos ir pralaimi ki kitiems pasaulio regionams, pavyzdžiui, Azijai. Struktūra yra per daug sudėtinga Europos verslui. Kinijos, Indonezijos, darbuotojai negaišta tiek laiko ir nepildo šitiek įvairių ataskaitų formų. Juk tai yra amatininkai ir jie turė dabar šitiek daug visokių popierių užpildyti ir e, pateikti statistikos departamentui didžiulės krūvas popierių popierių ir galiausiai e, jie dėl to labai nukenčia. Yra daugybė įvairių institucijų, kurios visiškai neduoda ramybės mažoms įmonėms. Žinoma, mokesčiai yra reikalingi, valstybei reikalingi, bet gal galima būtų surasti būdų, kaip gauti reikalingą informaciją. Kamgi reikalingos taisyklės, kurių prasmi yra labai menka? Mes tikriausiai turėtumėme užtikrinti, kad valstybės tarnautojai tinkamai dirbtų. Ir žinoma, e, kažkada buvo vienokia tvarka, dabar reikalinga jau kitokia. Ponas Karas, dvi minutės. Pirmininkė komisijos nariai, ponios ir ponai. Esu grupės pirmininkas, kuri mes užsijėmėme smulkiosiomis įmonėmis. Ir mes iš tikrųjų norime, kad smulkioms įmonėms būtų lyg pirmenybė, kad jos galėtų pasidžiaugti paprastesnėmis taisyklėmis ponios ir ponai. Šiandieną girdėjome pasisakymų ir viskas atrodo labai patrauklu. Jeigu iš tikrųjų viskas būtų taip pat e, patrauklu, kodėlgi ne visi ploja, kodėl gi nėra vis tik pavyzdžių, kurie aiškiai kalba prieš tą supaprastinimą. Taigi priežasčių yra. Pavyzdžiui, bazelio, bazelis 2 tai yra taisyklių rinkinys. Ir vis dėlto yra aps, buhalterinės apskaitos taisyklės taikomos visose šalyse. Mes norėtumėme, kad būtų rastas europinis sprendimas, o ne egzistuotų ir toliau atskirų šalių taisyklės, kad būtų ir teisminiai dalykai sutvarkyti ir, žinoma, metinės ataskaitos yra reikalingos, beje, galiausiai turbūt apie tai, kuo kalbame, nebūtų didelis supaprastinimas, todėl kad yra labai įvairių šalių ir yra įvairių taisyklių pagaliau būtų sudėtingiau smulkioms įmonėms gauti paskolas. Tai mums juk reikia skaidrumo, tai jeigu įmonės nori aukti, tai mums tas, tas skaidrumas galimas per finansinės ataskaitas. Ir aš bijau, kad dabar siūlomi dalykai gali kiek susilpninti bendrąją rinką. Iš tikrųjų yra pagrindų direktyva, tai per ją gal reikia eiti ir taip pasiekti su paprasmu. Pane Taisom, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Mes norime sumažinti administracinę naštą smulkioms įmonėms, smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kurios, žinoma, dabar sunk, gana nelengvoje padėtėje dėl tų taisyklių gausos ir atsidūrusios. Tačiau norėdami atsisakyti blogų dalykų, neatsisakykime su jais kartu ir gerų jau egzistuojančių. Kai kurios įmonės e, dirba E, palaikydamos santykius su kitomis valstybėmis ES. Kai kurios yra smulkesnės ir dirba lokaliai. Ir e, reikėtų, kad tos įmonės, kurios dirba su kitomis įmonėmis, galėtų tuos, santyki, tuos ryšius išlaikyti. Tačiau manyčiau, kad atleidžiant nuo vienų prievolių įmonės, reikėtų neužmiršti kitų dalykų, nes, kaip žinia, mes pasi, visi pasisakome už įmonių veiklos skaidrumą, mums reikia žinoti, kaip tos įmonės veikia, kokie e, sandoriai yra atliekami, o visą tai atsispindi metinėse ataskaitose. Ir tai yra ypatingai svarbu. Mažų ir vidutinių įmonių uh, atstovai yra susirūpinę, kad gali atsirasti papildomų sunkumų ir tai yra tas susirūpinimas, kuriam aš pritariu. Aš suprantu, kad komisijos ketinimai yra geri. E, kolegos Lėnė atliktą darbą vertinu, tačiau negaliu paremti šio pranešimo. Pritariu tam, ko pageidaujama kolegos Terks pranešime, o būtent yra siūloma atlikti poveikio vertinimą, o paskui imtis peržiūrinėti egzistuojančias teisinės taisyklės ir peržiūrėti pirmiausia ketvirtąją įmonių teisės direktyvą. Yra planuojama tai padaryti šiemet. Aš manau, kad daugiau atidėlioti šio darbo nebegalima. Ačiū. Kolega Raner, dvi minutės. Okay habe den Namen nicht <laughs> verstanden, Entschuldigung. Nesupratau e, mano pava, savo pavardės. Tiksliau to, kaip ji buvo ištarta. Labai trumpai norėčiau pasisakyti, nes e, dėl tos direktyvos daugmaž viskas buvo pasakyta. Aš manau, kad niekas šioje salėje neprieštaraus, jei pasakysime, kad Labai svarbu yra palengvinti gyvenimą mikro įmonėms ir sumažinti joms administracinę naštą. Tai būtų linksma nata. Tačiau reikėtų, pasakius A, pasakyti ir B. Visi žinome, kad e, apskaitos taisyklės yra reikalingos. Ir įmonėms yra privalu turėti tam tikrus apskaitos dokumentus. Nekartą kolegos minėjo bazelis 2 reikalavimus, buvo kalbama apie vairias procedūras, kur reikalingi tam tikri dokumentai, kur taikomos tam tikros procedūros. Tačiau čia, manyčiau, turėtume iškelti klausimą, ką darysime su apskaitos taisyklėmis, susijus, kurios yra susijusios su mikro įmonėmis. Pagaliau e, tokioje erdvėje kaip ES turėtų būti įmanomagi priimti konkrečią direktyvą. Direktyvą, kuri būtų taikoma ne tik mikro įmonėms, mikro subjektams, bet ir visoms įmonėms apskritai. Mes žinome, jeigu einame pas advokatą, e, jis mums išaiškintų, kad vienu ar kitu atveju reikia laikytis labai aiškių ir konkrečių taisyklių, reikia pateikti tam tikrus dokumentus, kuriuos įvertinęs advokatas gali teikti paratarimą ar priimti sprendimą. Lygiai taip pat ir su įmonėmis. Reikia, kad įmonės e, būtų pasirengusios atitikti įvairius reikalavimus ir taisyklės, tačiau įmonės dažnai, jeigu prireikia kreiptis į advokatą, neturi tam lėšų. Maničiau, kad ketvirtoji ir septintoji direktyvos yra tos, kurios turėtų būti peržiūrėtos, reikia supaprastinti administracinę naštą ir ne tik mikro įmonėms, nes tai būtų naudinga visoms įmonėms. Dėkoju. Paldies, priekšsėdėtai, kungs. Godamės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamasis komisijos nary. Jeigu mes, kuris norėtumėme smulkia įmonė įsteigti, tai tikriausia pradėtumėme nuo mikro įmonės. Nepamirškime, kad ir krizė dabar, ir nedarbas, ir nedarbo problemą reikia spręsti. Kad galėtumėme ją spręsti, galė, reikia įsteigti kiek įmanoma daugiau mikro įmonių. Nu, tai žinoma, būtent mikro įmonės yra reikalingos. Todėl tai turėtumėme padaryti bet ką, kad jom palengvintumėme gyvenimą. Dabar turime tą galimybę. Komisijos pasiūlymas. Atleis mikro įmonės nuo pareigos pateikti metinės ataskaitas, aš manau, yra geras. Ir štai dėl kokių priežasčių. Pirmiausia, jau minėjau, kad praktiškai, praktiškai visos um, besisteigiančios įmonės ar yra būtent mikro įmonės. Ir, ir vertėtų joms padėtų, jos teigėsi, kada tikrai reikia. Toliau. Metinės ataskaitas parengti kainuoja. Dabar ar naudinga tai Jeigu iš banko reikia paskolos, tai tada reikia iš tikrųjų matyti, kas darosi įmonėje. Netinka prieš metus parengta ataskaita, reikia tikrai realios faktinės padėties įvertinimo. Dabar 25 procentais palengvėtų, išlaidos sumažėtų mikro įmonės, jeigu nereikėtų pateikti šitiek tų ataskaitų. Tai man atrodo, ne, baigim kalbėti, pradėkim veikti. Pone Komi. Ačiū pirmininkė. Vidut smulkiosios ir vidutinės įmonės iš tikrųjų tampa vis svarbesnės Europoje. Ir vis dėlto joms nepakanka paskatų. Europos komisija parengė kelias priemonės, kuriomis nori padėti tokio pobūdžio verslui. Ir man atrodo, na, pagal labai gerą principą dirbama. Pirmiausia, norima skatinti smulkiųjų įmonių egzistavimą ir e, administracinės administracinius trūkdžius, žinoma, mažinti nori ir labai gerai, todėl kad lengviau dirbančios ir pigiau dirbančios įmonės gali geriau išsilaikyti ekonominės krizės sąlygomis. Ir sumažinti reikalavimus ataskaitoms yra gera idėja Kita vertus, valstybės narės turi pakankamai erdvės savo laisviai, kaip, gali, kaip taikyti taisyklės. Man atrodo, kad turėtų tai šios taisyklės įsigalioti palaipsniui, nors biurokratijos E, sumažinimas yra geras dalykas. Aš manau, jau kai kuriuose regionuose jau reikalavimai paprastėja, todėl kad galima viską padaryti elektroniniu būdu ir tai jau geras žingsnis į priekį. O dabar catch DI procedūra. Šeši žmonės užsirašė kalbėti. daugiau, daugiau ne. Tik šešis užsirašiau ir tegul tai būna. Pirmininkė kolegos, mane tai nustebino ši diskusija. Kolegos kai kurie gynė supaprastinimą. Bet iš tikrųjų, juk mes kalbame apie tik pačias smulkiausias įmonės, apie mikro įmonės. E buvo tokių, kurie sako, jog jokio supaprastinimo nereikia. Aš tikrųjų, aš kalbėjau su labai didelio skaičiaus mikro įmonių atstovas ir man visi sakė, kad tikrai reikia supaprastinimo, bet e, bankai man taip pat sakė, kad įmonės iš tikrųjų um, nebūt, nėra, kaip žinot, jos skaidriai per ataskaitas vis tiek nesimato. Ir iš tikrųjų priekyba gali nukentėti per tokių ataskaitų rengimą. Įmonės vargu ar eksportuoja visoje ES. Aš tai tik noriu padėkoti ponui Lenė už puikų darbą ir manau, jog pranešimą reikia priimti. Ponas Gozės. Pone komisijos nari, aš labai pritariu tiems argumentams, kuriuos išvardėjo karas, teisė ar sterksa. Tačiau man vis tik tai kyla klausimas, ar po to pakeitimo, kompromisinio pakeitimo, kuris leidžia padaryti na, nacionalinės išlygas, dabar kliudyti siūsti tą teigiamą signalą mikrosubjektams. Siūlyčiau normandišką sprendimą. Reikia paremti Klauso Lenė projektą ir taip pat jūs pats turėtumėte labai atsižvelgti į tai, e, kas buvo siūlyta dėl kitų direktyvų peržiūros ir keitimo, nes tik tokiu būdu galėsime viską harmonizuoti, ypač kalbant apie mežasias įmonės. Ačiū. Panas Keli, vieną minutę. Pirmasis pirmininkė, kaip ir daug kolegų, aš keliausi šiandien ketvirtą valandą ryto, kad atvažiuočiau, bet labai džiaugiuosi, kad iki šiol esu čia, todėl kad paskutinės dvi temos yra susijusios su didelėmis viltimis. 6,7 milijardo. Štai kokią sumą galima sutaupyti ir tai yra labai didelė suma pagaliau. Daug kritikų sako, kad ES yra per daug biurokratijos su ESTA sąjunga. Pagaliau mes turime galimybę ištaisyti šitą situaciją. Kol kas bankai visiškai nesigaili to, ką pridarė, dėl ko atsidūrėme krizėje. O dabar, galėdami susidoroti su biurokratija, turėtumėme taip ir padaryti. Be biurokratijos tikrai gyventumėme geriau. Ponas Papa Nikola vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Dabar išgyvename ekonominę krizę ir mikro įmonėms numatytas atleidimas, netaikymas, reikalavim, netaikymas to reikalavimo metinio ataskaitų rašyti yra geras dalykas. Taip, mes remiame ir mikro įmonės, ir vidutinės įmonės. Ir tikrai aš čia pritariu pranešėjai. Akivaizdu, kad ši priemonė leis sumažinti šių įmonių na, kaštus. Ir taip pat jos gaus daugiau pajamų, daugiau pelno ir e, na, užtikrins tokį didesnį augimą jų. Uh, Kai kurie kolegos vis tik tai išreiškia tam tikrą susirūpinimą. Reikia gyveninant šias priemonės labai atsargiai elgtis. Reikia, kad šios priemonės duotų tam tikrą teigiamą impulsą visam sektoriu. Reikia padėti įmonės ne e, užmaskuoti e, apskaitos duomenis, finansinius įmonės duomenis, nes tai būtų aišku e, blogas dalykas įmonės atinčiai. Reikia kaip tik e, paskatinti tas įmonės tinkamiau veikti. Dabar reikia paploti ir komisijai, tačiau noriu vis tik tai įspėti ją, kad reikia pasistengti, užtikrinti, kad šios priemonės nebūtų kontraproduktyvios. Ponas Balčytis. Pirmininkė, e, gerimas komisarė, gerim kolegos. Iš tikrųjų, turbūt šiandieną niekas nebejoja, kad mikroįmonės būtina visapusiškai skatinti ir remti ir aš manau kad pats geriausias būdas tai yra kiek yra įmanoma mokesčių sumažinimas kiekvienoje europos sąjungos valstybėje taip pat įregistravimo išregistravimo dokumentų reikalavimų supaprastinimas ir daugelis kitų dalykų. šiandien nuskambėjo viena mintis kad norint paimti iš banko paskolą vis vien reikės teikti tam tikrą informaciją ir ne tik ataskaitas bet reikės teikti ir dar kai kuriuos papildomus kad bankai žinotų aš pasisakau už tai kad ir valstybė turi žinoti kokie vyksta procesai ir todėl kalbant apie pačių ataskaitų pateikimą aš vis dėlto manau kad yra labai svarbu galbūt tas ataskaitas supaprastinti bet kad mes nepažeistumėm skaidrumo ir pačio kontrolės e, bet kurios įmonės principų. Ačiū. Και τέλος η κυρία Θάιν για ένα λεπτό. Pone Tain. Na, tuomet komisijos vardu ponas Barnė. Ačiū, ponė pirmininkė. Nepaisant tokio vėlyvo meto, mes diskutuojame, kaip prieš tai sakė vienas iš parlamentarų, diskutuojame ypač svarbią temą. Aš Išklausiau visus pasisakiusiuosius, labai teidžiai klausiausi kiekvieno ir aš manau, kad niekas iš parlamento narių nepraleido progos pabrėžti, kad yra būtina sumažinti biurokratinius reikalavimus ir administracinę naštą, kurią dabar patiria mikroįmonės. Tas tekstas, apie kurį mes kalbame, palies regisi apie 5 milijonus įmonių Europoje. Išklausęs jūsų, girdžiu, kad yra ir jūsų pasisakymuose panašumų ir skirtumų. Buvo e, minimas vienas toks skirtumas dėl darbų grafiko, dėl spartos. O kai kas nesutarė dėl to, kokiu būdu tuos pertvarkymus reikiamus atlikti. Norėčiau pareikšti savo nuomonę. Aš pasisakau tame parlamente, kuriame aš dalyvau klausimuose. Ir aš tuo met, kai buvau išklausomas, kaip būsimas komisijos narys, aš sakiau, kad yra labai svarbu viskas - kurti tvirtą, didelę vidaus rinką, kur priimami domėn ir vartotojų, ir įmonių e, reikalavimai ir poreikiai. Vyksta dialogas su taryba. Aš manau, kaip sakė pirmininkas Lėnė, mums reikia to signalo kuris reikštų, kad prasideda konkretų žingsniai. Džiaugiuosi tuo komplimentu, kurį išgirdau iš William Dartmus, nes tai yra ypatingai retas dalykas, kai šis asmuo kam nors sako komplimentą. Visa tai rodo, kad komisija dirba teisinga linkme. Tikiuosi, kad ir kiti manys, kad komisija turi progą atlikti kažką konkretaus ir naudingo visiems. Aš norėčiau jūs užtikrinti, kad mes ketiname veikti ryštingai ir konkrečiai. Nemanau, kad tai, ką mes siūlome, yra utopija. E, ir toliau stengsiuosi jūs įtikinti, kad mes dirbame naudingai, ypač tada, kai mus remia Europos parlamentas. Ponios ir ponai, aš manau, kad Tai yra konkretus siūlymas, pažangus siūlymas, protingas siūlymas ir jo būdu būtų žymiai supaprastinta ta našta, kurią dabar ant savo pečių neša mikro įmonės. Tas siūlymas nesugadins situacijos, netims galimybės įmonėms mm, skaidriai vaiky, tvarkyti savo apskaitą ir, ir turėti reikiamus duomenis apie savo veiklą. Tuo norėčiau atsiliepti pono Sterkso susirūpinimą. Šis siūlymas leis supaprastinti e, procedūrą susijusią su e, info, finansinės informacijos skelbimu. Na, o metinės ataskaitos turėtų būti supaprastintos ir žymiai palengvėtų nuo to gyvenimas mikroįmonėms. Šis siūlymas turėtų būti gyvendinamas labai greitai. Tai yra ta proga, kurios praleisti nevalia tam, kad galėtume padėti toms mikroįmonėms. Išklausiau tai, ką sakė ponia Kasteks. Buvo kalbama apie ateitį, apie kitus horizontus, apie tai, kad reikėtų peržiūrėti apskaitos e, direktyvas. Jūs kalbėjote apie 2010 metus. Na, dabar aš galėčiau pasakyti, kad 2011-aisiais greičiausiai prasidės tie darbai. Mums darbų grafikas yra labai svarbus, dirbsime kuo greičiau. Iš, taip pat klausiausi kas, to, ką sakė ponas Gozės. Stengsimės tas direktyvas peržiūrėti naudingai ir konstruktyviai. Na, o kol kas norėčiau pasakyti, kad nėra jokio nesuderinamumo nes galima pasiekti pažangos e, priemus tą siūlymą, apie kurį mes šiandien kalbame, o paskui galime žengti dar toliau, galime atlikti kitus žingsnius, kurie atneš dar daugiau pažangos, galime apskritai peržiūrėti buhalternės apskaitos direktyvas. Tačiau nemanau, kad reikia laukti tos bendros visų direktyvų peržiūros, nes tai užims dar daugiau laiko. Dabartinėje padėtyje geriausia būtų veikti būtent taip. Aš išklausiau, ką sakė, kalbėjo kolegos parlamentarai, ponas Karinč, ponas Fejo, ponas Winburn. Vis, ir, ir kiti kalbėjusieji minėjo, kad krizės situacija yra tikrai nelengva visiems. Mūsų atlikti paskaičiavimai rodo, kad jeigu mums pavyks vėl atgaivinti vidaus rinką, o Dėl to įsipareigojimus prisėmė pirmininkas Baroso. Su, apie tai suksis ir mano svarbiausi darbai. Taigi, jeigu mums pavyks atgaivinti vidaus rinką, jeigu jinai taps efektyvesnė, sklandžiau veikianti, mes Europoje pasieksime nuo pusės iki pusantro procento didesnio augimo. Kam ieškoti augimo ES išorėje, konkuruojant su kitais, jeigu to galima pasiekti ir čia, pas save. Didelė dalis ekonominio augimo yra susiję su tais penkiais milijonais įmonių, kur dabar galime, kuriem, kuriems dabar galime būtent šiek tiek padėti, supaprastindami taisyklės. Tai štai, toks yra pateiktas siūlymas, išklausiau to, ką sakė ponė e, Raner, ponas Karas. Jie minėjo minimalius reikalavimus ar standartinius tam tikrus reikalavimus. Noriu pasakyti, kad pono Lėnės pranešimas neužkerta kelio minimalių reikalavimų nustatymui. Ne. Tiesiog mums reikia šiek tiek laiko, galime tiesiog pasvarstyti kartu su taryba, ką šiuo klausimu galime nuveikti, tačiau norėčiau jūsų paprašyti priimti šį pranešimą, nes tai yra tikrai pažanga Tai yra tas etapas, kai prasideda realūs veiksmai, nes tie penki milijonai mikro įmonių tikrai pajus palengvėjimą. Milijonai darbo vietų su tom įmonėm yra susiję. Ir toms įmonėms pale, pa, gyvenimui palengvėjus atsiras papildomų darbo vietų, bus pasiekta kitos pažangos. Europos parlamente dėl šio pranešimo bus netrukus balsuojama prašyčiau priimti šį dokumentą, o aš prisimusiu pareigojimą aktyviai dirbti su taryba, kad šis dokumentas galėtų būti galutinai patvirtintas ir kad būtų galima palengvinti gyvenimą toms įmonėms, kurios yra mūsų ekonomikos variklis. Ačiū. Herr Präsident, ich darf mich bei allen Kolleginnen und Kollegen und beim Herrn Kommissar ganz herzlich für die. Pirmininkė, aš labai norėčiau padėkoti kolegoms ir komisijos na, e, nariui taip pat. Komisija iš tikrųjų parengė labai gerą poveikio ataskaitą ir Teisės reikalų komitetas iš steks ataskaitos galėjo įvertinti, kokios dar e, ataskaitos ar kokio dar vertinimo reikia bet iš tikrųjų kompromisinis variantas yra galimas. Juk mes sakome, kad nereikia panaikinti visų taisyklių, mes sakome, kad taisyklės reikalingos. Jeigu reikia ataskaitų, Tai gerai, bet šituo ataskaitų bankui vis tiek nepaka, nepakaks. Kita vertus, ar mikro įmonėms iš tikrųjų reikės tokių paskolų? E, pa, e, ką bedarytum, buhalteriams reikia mokėti. Buhalteriams reikia mokėti už paprastos balanso ataskaitos sudarimą. Na, toliau septint, ketvirtos ir septintos bendrovių um, teisės direktyvos peržiūra yra geras dalykas. Pagaliau mes neturėtumėme priimti galutinių sprendimų jau dabar iš karto. Gerai peržiūrėsime direktyvas ir man atrodo, kad mikroverslas galės palaukti ir kitų taisyklių, bet šitos taisyklės, aš manau, labai naudingos. Ir man atrodo, kad visas paketas, žinoma, pasipildys su laiku. Aš iš esmės girdėjau tik vieną žmogų, kuris aiškiai pasisakė prieš, o dauguma pasisakė už ir aš manau, kad reikia eiti prieki. Dėkoju pranešėjui, diskusijos baigtos, balsuosime trečiadienį. O dabar pereisime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Ir tai yra ponios Sofijos Intveld pranešimo trumpas pristatymas 2008 metų.